die sitzung ist wieder eröffnet. es folgt nun tęsiame posėdį išklausysime komisijos vicepirmininkės ir sąjungos vyriausios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo dėl padėties Ukrainoje. Komisijos nariai jums žodis.